šiandienos 7 val. vakaro. Toliau. Diskusijos dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno apims ir žodinį klausimą, kurį teikia Alde, GUE ir e, EFD frakcijos. Trečias pakeitimas. Diskusijose dėl padėties Jemene ir Bahreine e, klausimų, e, klausimą prie, praplėsta ir kalbėsime apie Siriją ir Egiptą. Toliau, komisijos, vicepirmininink, komisijos vicepirmininkės pareiškimas dėl e, padėties Ukrainoje e, bus išklausytas po to, kas vasysime situaciją Jemene, Bahreine, Sirijoje ir Egipte, o rezoliu, dėl rezoliucijos šią temą balsuosime spalio mėnesio antroje sesijoje, rytoj nebalsuosime svarstysime šiandien po e, vyriausios įgaliotinės pareiškimo, tačiau balsuosime per kitą plenarinę sesiją. Vienos minutės pasisakymai bus iš karto po to, kai apsvarstysime Ukrainos klausimą. Ir galiausiai šiandienos posėdis yra pratesiamas iki 22 valandos vakaro. Ketvirtadienis. Ponios Bols pranešimas dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos paskirimo bus teikiamas balsavimui. E, pakeitimų termino nėra. Šiems visiems pakeitimams pritarė politinės frakcijos. Ar bus kokių nors pasiūlymų, prieštaravimų? Nematau. Ir tuo. Prašau, žinoma, ponia Golniš. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu vieną pasavą dėl šiandienos darbo tvarkės. Iš tikrųjų numatytos diskusijos dėl padėties Jemene ir Bahreine. Ir taip pat kalbėsime, atrodo, apie Siriją ir Egiptą. Tai labai svarbu, tačiau noriu pasakyti štai ką. Tuo tarpu Europos sąjungos ginkluotosios pajėgos, kurioms vadovauja NATO, Libijoje žudo paskutinius e, senojo režimo atstovus. Nežinau, kiek jau aukų suskaičiuota, bet prie, prie Sirto ir jo ir to miesto aplinko, apylinkėse yra ir e, ES kariai. Bet Aš nemanau, ne, nežinau, ar tai yra tikrai teisinga. Przechodzę do e, propozycji Europejskiej Partii Ludowej, która wystąpi. Dėkoju už šią pastabą, o dabar EPP frakcijos pasiūlymas, jie pateikė pasiūlymą dėl termino nustatymo, kad iki kada galima teikti rezoliucijų projektus e, dėl situacijos Jemene, Bahreinė, Sirijoje ir Egipte. Taigi, dar kartą pakartoju, Jemenas, Bahreinas, Sirija ir Egiptas pasiūlymas